Der Präsident! Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Ponios ir ponai, prašau visų dėmesio. Iš esmės imuosi neįprastos priemonės, bet Manau, kad tai yra neišvengiama, turint galvojam parlamento rūmų garbę ir orumą. Šį rytą vienas įvykis e, neleidžia man arba Europos parlamentui tiesiog nereaguoti ir nieko nedaryti. Aš privalau reaguoti, pacituosiu sakinį, kurio absoliučiai netoleruoju ir dėl kurio, manau, reikia imtis sankcijų. Tai yra kolegos Sinadinos pareiškimas per diskusiją dėl ES ir Turkijos viršūnių sustikimo. Štai kaip tai skambėjo. Kaip rašė osmanų mokslininkai, turkai yra barbarai, mm, dievo šmeižikai ir kuomet yra kovojama su priešu, yra bėgama ir slepiamasi. Vienintelis kovos su turkais būdas yra griežtas kumštis. Manau, čia yra priežastis numatyti priemonių taikymą pagal 156 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Imuosi skubių priemonių Taigi, tuo jau pat imuosi priemonių ir dar noriu pridurti, kad tai yra ir principinio pobūdžio sprendimas, kadangi tikiu, jog čia nuolatos sistemingai yra bandoma peržengti raudonas linijas, mėginant rasizmą įtvirtinti kaip įprasta praktika. Aš jau anksčiau esu sakęs, su manimi to nebus. Taigi, pagal 165 darbo tvarkos taisyklių straipsnį, siejant tai su 11 straipsnio taisyklėmis, ponas Sinadinos tiesiog pašalinu iš posėdžio to jau pat. Ich fordere Sie auf, Herr Synadinos, den Saal zu verlassen. Taigi, prašau, ponas Inatinos, palikti salę. Pagal įprastas procedūras jūsų bus išklausyta. Ir dabar prašau tiesiog palikti salę. Pone Zinadinos, išeikite iš salės, prašau. Ne, dėl darbo tvarkos taisyklių kalbėti negalėsite. Prašome, ponė Zinadinai, palikti salę. Okay, ich fordere Sie jetzt erneut auf. Dar kartą prašau jūsų palikti salę. Okay, dann darf ich, dann darf ich Sie bitten, ich darf die Saaldiener bitten, Herrn Sinadinos aus dem Saal zu führen. Bitte sehr. Prašau darbuotojų tuomet išvesti poną Zinadiną iš salės.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 taisyklėmis e, šiuo klausimu. Dėl posėdžio vedimo tikrai negalite pasisakyti. Ir jeigu, pone Golnišai, nenusiraminsite, tai raminamųjų gausit. Informuosiu Jūs dėl tolesnių procedūrų. remiamės darbo tvarkos taisyklėmis mūsų, informuosiu jūs dėl tolesnių procedūrų, o dabar balsavimas. So, meine Damen und Herren, wir beginnen noch nicht ganz mit den Abstimmungen. Ich habe vorher Ponės ir ponai, dar ne visai perėjome prie balsavimo. Pirmiausia, turiu pranešti, kad e, ponė Elenytė Oharos paliko EPP frakciją ir nuo 2016 kovo 8 prisijungė prie EKR frakcijos. Kitas pranešimas informacijai